susitarimo. Ir pirmiausia, tai yra pono Busoj pranešimas dėl prekybos produktais iš ruonių. Pon... Tie, kurie išeinate iš salės, labai prašau išeiti tyliai ir nesišnekučiuojant, prašo pirmininkas, nes aš ketinu suteikti toj pat žodį pranešėjui. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, tai noriu padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo kartu su manimi, padėkoti komisijai ir tarybai už bendradarbiavimą. Be jų paramos bei jų gerai atlikto darbo mes tikrai nebūtume pasiekę sutarimo birželį dar pirmininkaujant taryboje Latvijai dėl suderinimo ES pagrindinio reglamento su PPO taisyklėmis. 2009 metais pagrindinėme reglamente ES numatė bendrąjį draudimą ruonių produktams, įskyrus du atvejus. Tai yra vadinama čiabuvių bendruomenių išimtis ir jūrų išteklių valdymo išimtis, kuri turi užtikrinti tvaro jūrų išteklių valdymą. Reglamento tikslas yra užtikrinti, kad iš ruonių pagaminti produktai, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nebūtų pardavinėjami ES rinkoje. Šis reglamentas ir įgyvendinimo teisės aktas buvo išprotestuoti Kanados ir Norvegijos pasaulio prekybos organizacijoje. Ir galutinis PPO a, sprendimas buvo priimtas Birželio 18 dieną Jie pritarė bendram produktų išronių uždraudimui ir atmetė abi išimtis. Todėl per 16 mėnesių pagal ginčių sprendimo tarybos rekomendacijas reikalavimai turi būti įgyvendinti. Šis laikotarpis baigėsi šių metų spalio 18 dieną. Nepaisant tokio trumpo laikotarpio, komisija tik 15 metų vasario 6 dieną priėmė pasiūlymą dėl dabartinio reglamento dėl priekybos produktais iš ruonių dalinio pakeitimo, kuriuo atsisakoma abiejų iš, atsisakymą jūrų išteklių valdymo išimties. Aš suprantu, kad ne visos valstybės narės sutinka su tuo, kad uh, jūrų išteklių valdymo išimtis būtų išbraukta iš teksto. Tačiau dabar jau galiu pasakyti, kad yra susitarta. Dabar dėl bendro naujo pobūdžio teksto. Jame yra naujų kriterijų, pagal kuriuos produktai iš ruonių, kai uh, ruoniai medžiojami čiabuvių ir inuitų, gali būti uh, pateikiami rinkoje, nes tokiu būdu šios e, senbuvių bendruomenės užsidirba pragyvenimui. Mes atsižvelgėme į komisijos pasiūlymą, ypač į teisę į teisę suteikiamas inuitų ir kitoms čiabuvių bendruomenėms. Pasiūlymas grindžiamas teiginiu, kad ruonių medžioklė sudaro neatsiejama šių bendrovių tapatybės ir gyvenimo būdo dalį ir kad tokiu būdu šios bendruomenės gauna pajamas, kurios yra reikalingos šeimo, išmaitinti šeimas, išlaikyti pačią bendruomenę. Pranešime aš taip pat pasiūliau naują straipsnį 5a kuriuo numatoma tinkamai informuoti piliečiai, kad numatoma, kad piliečiai turi būti tinkamai informuojami, jog iš ruonių pagaminti produktai parduodami um, čia buvių bendruomonių. Galiausiai pranešimo septintasis punktas reikalauja, kad komisija iki 2019 metų pateiktų ataskaitą apie naujų taisyklių taikymą ypač atsižvelgiant į tais, naujas taisyklės, kurios taikomos inuitų ir čiabuvių bendruomenėms. Aš aišku, nekantrai laukiu jūsų nuomonės, kolegos, ir taip pat laukiu, ką pasakys taryba. Ačiū. Žodis suteikiamas komisijos nariui ponui Vela. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti e, pona Buzoj ir jį pasakinti. Taip padėkoju e, jo kolegoms, nes jie tikrai labai greitai sureagavo į komisijos pasiūlymą e, pataisyti bazinį reglamentą dėl prekybos produktais iš ruonių. Šis pakeitimas tapo reikalingas po to, kai praeitų metų birželio mėnesį PPO priėmė savo sprendimą PPO nusprendė, kad išimtis, kurios yra numatytos ES teisės akte ir kurios taikomos inuitų ir dučia buvo bendruomenėms ir jūrų išteklių valdymo tikslais yra diskriminacinio pobūdžio. Mes esame įsitikinę, kad konstruktyvus bendradarbiavimas tarp mūsų institucijų davė labai gerą rezultatą. Taip, ES dabar galės atitikti savo tarptautinius įsipareigojimus, uh, pagal PPO taisyklės. Ir mes džiaugiamės, kad PPO suteikė mums terminą prisitaikyti prie savo sprendimo. Ir tas terminas su spalio mėnesį, kaip jau buvo minėta. Šis žingsnis yra labai svarbus. Europos Sąjunga yra viena iš aktyviausių PPO ginčių sprendimo mechanizmo naudot, naudotojų. Ir mes džiaugiamės, kad pagaliau šis procesas yra baigtas ir kad pagaliau mūsų taikomas teisės aktos atitiks PPO taisyklės ir bus tinkamai, po to, kai bus tinkamai pataisytas. Mes žinome, kad šis klausimas yra delikatus, jautrus, daug kam iš jūsų ir džiaugiamės, kad mums pavyko susitarti dėl subalansuoto kompromiso. Viso šio proceso metu komisija bendradarbiavo su visomis suinteresuotomis šalimis ir su tomis valstybėmis narėmis, kurioms šis pasiūlymas yra itin aktualus. Esame įsitikinę, kad toks mūsų dialogas buvo labai konstruktyvus ir kad e, šis e, e, mūsų susitarimas yra puikus to patvirtinimas. Pataisoma yra išimtis taikoma čia buvių bendruomenėms ir taip pat atsižvelgta į e, PPO rekomendacijas, konkrečiai į pasiūlymą e, atsisakyti jūrų valdymo, išteklių valdymo išimties. Taip ES laikysis tarptautinių su prekyba susijusių įsipareigojimų ir taip pat kartu reaguos į vietos bendruomenių ir valstybių narių, kuriam šis klausimas yra aktualus, pageidavimus. Europos parlamentas pateikė savo pageidavimų ir mes juos atsižvelgime kompromisinėme tekste. Konkrečiai aš kalbu apie nuostatas, pagal kurias komisija turėtų reguliariai įvertinti, kaip yra taikomas šis reglamentas ir turėtų taip pat pranešti piliečiams reguliariai apie e, prekybos produktus ir žonių uždraudimą. Komisija visiškai remia šį e, susitarimą, mes re, pritarėme jo turiniui. Yra šiokių tokių procedūrinių dalykų E, siūloma, pavyzdžiui, e, pataisyti kai kuriuos procedūrinius komisijos pasiūlymo aspektus. Jie yra susiję su horizontaliais instituciniais dalykais. Ir mes išsakėme savo pastabas Europos parlamento atitinkamoms tarnyboms, tam, kad viskas būtų pažymėta protokoluose. Po to, kai bus pirm, pirmoji mūsų pastaba yra susijusi su įgyvendinimo aktų tvirtinimu, uh, ir taip pat su e, techninė, e, e, techninėmis gairėmis. Dėkoju. Dėkoju, toliau kalbės Bent Benson. 2009 metų reglamente yra numatyta nebeprekiauti produktais iš ruonių Europos Sąjungoje. Pagal vieną iš išimčių buvo numatyta leisti e, medžioti ruonius čia buvių bendruomenėms ir inuitams. Noriu pasakyti, kad komisija neatliko poveikio vertinimo, tačiau ji vis, vis tiek nori sugriežtinti taikomas nuostatas. Mes žinome iš turimų įrodymų, kad 2009 metų reglamentas ir taip jau padarė didžiulę žalą inuitų bendruomenėms, sugriovė daugybę e, įmonių Ir e, inuitai dabar turi savo sandėliuose 135 tūkstančių ruonių kailiukų ir nežino, ką su jais daryti. Aš norėčiau padėkoti ponui Buzoj ir Europos parlamento dėrybininkų komandai, nes jie tikrai darė viską, kad teisės aktai būtų e, tobulinami ir keičiami laikantis galiojančių procedūrų. Tačiau labai gaila, kad e, tary, e, komisija neatsižvelgia į mūsų pagydavimus. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Vojcehovski. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Žemės ūkio komitetas teigiamai vertina šį pranešimą. Mes e, norime, kad būtų taikomi tam tikrie apribojimai priekybai produktais iš ruonių, nes žinome, kad medžioklė dažnai vykdoma labai žiauriai. Mahatma Gandhi yra pasakęs, kad kiekvien, kiekviena bendruomenė yra vertinama pagal tai, kiek, kaip jie elgesi su gyvūnais. Ir kai gyvūnai kenčia, tai uh, sukelia skausmą jiems, bet tai taip pat žaidžia ir mūsų orumą, žmogiškai orumą. Ir tai yra neįsivaizduojama 21-ame amžiuje. Todėl šis dokumentas yra reikalingas. Be abejo, mes turime taip pat atsižvelgti į labai konkrečių vietos bendruomenių pageidavimus. Ta mes ir stengiamės padaryti. Todėl mes pritarėme šiam dokumentui. Dėkuoju. Andrėjas Švab. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Taip, aš taip pat norėčiau pasveikinti mūsų kolegą, poną Buzoj, nuveikus puikų darbą, parengus šį pranešimą. Niekas nebejojo, kad ES ir jos vidaus rinka privalo gerbti PPO rekomendacijas. Ir aš Norėčiau padėkoti visiems už tai, kad buvo dirbama taip sparčiai ir vidaus rinkos, vidaus rinkos komitetas ir kiti dirbo labai labai greitai. Ir mes norime apginti gyvūnų teisės ir kartu atsižvelgti į finansinius ir ekonominius bendruomenių interesus. Surasti pusiausvyrą nėra lengva, tačiau aš manau, kad mums pavyko. Be to mes taip pat atsižvelgėme į tam tikras teisinės galimybės, kurias turėjome net ir po to, kai buvo patvirtintas PPO sprendimas. Taigi galiausiai mes turime dokumentą, kuris vis dėlto galioja ir turi labai rimtą teisinę galę. Bus labai įdomu sužinoti, kaip komisija konkrečiomis priemonėmis įgyvendins šį reglamentą. Bet kol kas aš manau, kad mes galime būti patenkinti dėl padaryto darbo. Šaldimoze. Gerbėjai kolegos. Šią savaitę mes balsuosime dėl galutinio pasiūlymo pataisyti visišką uždraudimą prekiauti produktais iš ruonių, atsižvelgiant į PPO sprendimą. Socialdemokratų frakcija e, remia dėrybų rezultatą, todėl kad mes manome, kad jisai yra geras. Jis yra gerai subalansuotas, ir atsižvelgia tris svarbiausius dalykus. Pirmiausia, būtinybė taikyti PPO sprendimą ir būtinybė laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Ir mes turėsime taikyti draudimą prikiauti produktais iš ruonių. Kartu mes taip pat atsižvelgėme ir į nuitų ir čia buvių bendruomenių interesus, nes mes norime, kad šie žmonės ir toliau galėtų prekiauti tais produktais iš ruonių, kurie yra uh, Išronių, kurie yra sumedžioti tvariai, darniai su gamta. Ir manau, kad Europos komisija turėtų pranešti mūsų vartotojams, kad ruonių produktai yra pagaminti iš tvariai sumedžiotų ruonių. Tai yra labai svarbu. Bet to reikėtų pagalvoti, kai, kiek šis dokumentas paveiks kitus teisės aktus. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Buzoj už puikų ir konstruktyvų bendradarbiavimą, kuris davė puikų rezultatą. Dėkuoju. Edustaja Dalton, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Ačiū. Ponas e e Ačiū, ponė pirmininkė. Ir frakcija mano, kad per tai svarbiausia yra laikytis PPO sprendimą ir todėl mes džiaugiamės, kad yra išbraukta jūrų išteklių valdymo išimtis. Taip pat džiaugiamės, kad buvo patikslinta inuitų e, išimties formuluotė. Nes e, svarbu yra, kad jie ne tik galėtų toliau medžioti ruonius, bet ir galėtų iš to išgyventi. Tai yra labai svarbu inuitų bendruomenėms, ypač toms, kurios gyvena Grenlandijoje, nes tenai nėra kitų e, pajamų šaltinių. Be to mes e, džiaugiamės taip pat kad buvo atsižvelgta ir į gyvūnų gerovės reikalavimus. Bet o mūsų frakcija rūpi ir geresnės reglamentavimas. Ir todėl labai svarbu yra tai, kad mes reikalavome, kad komisija išnagrinėtų šių pokyčių galimą poveikį. Ypač da, uh, lyginant šį e, e, dokumentą su anksčiau galiojančių reglamentų, tam, kad mes iš tikrųjų galėtume siekti geresnio reglamentavimo. Taigi mes džiaugiamės, kad šis pasiektas šis susitarimas, sveikiname e, komisiją ir tikimės, kad ir ateityje viskas klostysis gerai. Dėkoju, pane Kalas. Dėkoju. Šis pranešimas. E, rodo, kas yra teisiškai įmanoma Europos parlamente atsižvelgiant į PPE reglamentą. Tačiau jis regisi, atrodo, yra nedarantis penaik dėlės žalos. Atsižvelgiama į Europos kai kurias nedidelės dalis ir atsižvelgiama į tradicinį gyvenimo būdą. Remiamasi, apie, remiamasi jūrų išteklių valdymo išimtimi ir taip pat čia buvų bendruomenių išimtimi. Realybė yra štai kokia. Šiaurės ir Baltijos valstybėse tebe išduodamos licenzijos ruonėms medžioti. Tai yra kai kurių kultūrinių tradicijų. Pavyzdžiui, Estijoje 50 licencijų buvo išduota būtent šio tipo medžiokliai. Šis skaičius atrodo nebeauks. Tačiau E, jeigu negalima pasinaudoti tais produktais, kurie pagaminami iš sumedžiotų ruonių, tai tuomet daroma žala tam tikrai bendruomeniai. Norėčiau pabrėžti, kad čia mes nekalbame apie gyvūnų gerovę, mes kalbame apie tvarų išteklių naudojimą ir aš tikiuosi, kad Europos komisija pasižiūrės į esamą praktiką ir pasakys, koks yra geriausias kelias. Tačiau draudimo e, laikymasis yra uh, E, ne, ne vien pats geriausias kelias. Būtina, kad būtų užkirstas kelias e, resursų užvaistimui, nes toks teisės aktai, kurie leidžia susitikti resursus, nėra geri. Ačiū. Dėkoju kolega Hasikamp. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, momentas yra tikrai istorinis. Galiausiai buvo susimastyta apie gyvūnų gerbuvio svarbą. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu, neiškeliami aukščiau komerciniai tikslai. Pirmiausia, atsižvelgiama į gyvūnų gerbuvį, jų teisės. Tai džiugina gyvūnų teisų gynėjus. E, taip pat reikėtų uždrausti prekybą ir ruonių odomis, nes ruoniai užmušami uh, dėl būtent dėl jų odos. Dažnai tai yra jaunių e, jaunikliai iki trijų mėnesių. Oda jų nulupama tam, kad būtų galima gauti milžiniškus pelnus. Ruonių oda yra visiškai nenaudingas produktas. Ir e, tam, kad būtų galima tą odą panaudoti, e, žiauriai žudomi ruonių jaunikliai. 2009 metais ES apribojo šio produkto importą. Bent jau buvo numatytos tos dvi numatytos išimtis. Viena iš tų išimčių e, tebe galioja. E, yra leidžiama medžioti inuitams ir čia buvo bendruomenėms. Tačiau jeigu norime išsaugoti tradicinę kultūrą, tai tuomet turime pasirūpinti, kad inuitai nemedžiotų įruonių jauniklių jie turėtų galėti medžioti tik suaugusius ruonius. Šiaip ar taip, tą tai išimti reikėtų panaikinti. Ačiū, kolega Šoltės, prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, norėčiau pirmiausia pasveikinti pranešėją ir padėkoti visiems kolegoms, kurie veikia labai ryštingai ir efektyviai. Jie labai produktyviai atsižvelgia į siūlomus pakeitimus. Reglamentas dėl ruonių produktų yra labai svarbus mūsų frakcijai. Nuo pat pradžių mes pasisakėme už gyvūnų apsaugą. Mes, žalieji, E, kovojome už tas teisės. Paskui buvo priimtas PPO sprendimas ir pamatėme, kad iškilo problemų, kai kurios frakcijos bandė numatyti kuo daugiau išimčių. Tai, aišku, tekstą būtų e, labai sušvelninę, nebūtų pasiekta tų tikslų, kurių mes siekime visą laiką darybų metu šie bandymai tą tekstą susilpninti dėja nepavyko ir tai yra puiku. Imko komitete šie bandymai buvo ryštingai blokuoti. Buvo pasiekta neblogų rezultatų darybose su taryba. Svarbiausia problema buvo e, jūrų išteklių valdymo išimtis. Iš Komisija turės suvaidinti jai tenkantį vaidmenį, nes reikės, kad komisija labai aiškiai įvertintų situaciją ir turės įvertinti, ar taisyklių tinkamai laikomasi. Jeigu nereikėtų, kad būtų įmamasi reikiamų e, veiksmų. Pone Šoltė, sako pirmininkė, pone Kopulėna 3 norėtų užduoti klausimą pagal mėlynę kortelę ir atsakysite. Puiku. Prašom, žodis jums, gerbiama kolegė. Dėkoju. Paskiausiai kalbėjęs, kalbėję kolegos kalbėjo apie gyvūnų gerbuvį. Norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas turėtų atsižvelgti ir tradicijas, į kai kurių bendruomenių gyvenimo būdą, konkrečiai inuitų. Yra nedidelių salų Baltijos jūroje, kur e, egzistuoja labai senos tradicijos. Ruonio oda tose salose yra naudojama ir ten ruoniai yra medžiojami būtent toms reikmėms. Čia priimant tą tekstą yra kalbama apie ruonių produktus. Dažnai, kai ruoniai medžiojami tam tikrais metodais, pavyzdžiui, pas, odos panaudoti nebegalima, tenka pasitelkti tradicinius metodus. Ką apie tai manote? Manau, kad šis reglamentas yra, yra pakankamai platus, kiek tai manoma, kompromisas. Ir aš manau, kad tradicinė medžioklė, kurią taiko inuita ir kitos čia buvų bendruomenės, ir yra tinkamai kaip tik apsaugoti šio siūlymo dėka. Ir tos bendruomenės galės ir toliau medžioti tradiciniais būtais. E, kaip ir, pavyzdžiui, kalbant apie banginius, tai galima pasakyti, kad medžioklė galės vykti ir toliau tradiciniais būdais. Ir ko gero reikėtų galbūt tikslesnės formuluotės pasirinkti tam, kad rūmai būtų apsaugoti labiau. Ponas Parker, kitas kalbėjimas kalbėtas. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad yra taisomas reglamentas dėl draud, uh, priekybos uh, produktus iš ruonių, atsižvelgiant į PPO sprendimą ir galvojame apie geresnį ruonių apsaugą. Man ne vis dėlto labai neramina tai, šis, kaip šis dokumentas paveiks inuitų bendruomenės. Mane ypatingai neramina tai, kad kad nebuvo atlikta poveikio vertinimo, rytoj balsuosime. 2009 metais, kai buvo, buvo pirmą kartą pradėta kalbėti apie inuitų bendruomenę, parlamentas pasakė, kad svarbiausia yra užtikrinti, kad rengiamas reglamentas nepakenktų inuitų bendruomenėms, kurios šimtmečiais medžiojo ruonius tam, kad išgyventų, kad galėtų gyventi šiltai ir kad galėtų prisimaitinti. Ir Mes žinome iš statistikos Grenlandijoje, kad draudimas padarė žalą inuitų bendruomeniai. Ir būtina yra užtikrinti, kad ateityje pataisytasis reglamentas ne, toliau nepakenktų, nepadarytų tolesnės žalos nuitų bendruomeniai. Todėl turime skirti ypatingai dėmesį nuitų bendruomeniai, nes būtina yra užtikrinti, kad rūpindamėsi vienų gerbavių ne sunaikintume kitų galimybės gyventi. Ačiū toliau ponas Obermaeris. Tvarumas ir atsakingas gamtinių išteklių naudojimas yra kertiniai principai. Iki šiol galiojas draudimas, jo dabar nesilaikoma. Pasižiūrėkime, kas vyksta Grenlandijoje. 12 milijonų žmonių ten gyvenančių sumedžioja apie 150 tūkstančių ruonių. O jeigu kalbame apie tvarų ruonių populiacijos išlaikymą, tai jų sumedžioti reikia apie 5 tūkstančius. Todėl reikia dar kalbėti ir apie tinkamą sumedžiotų ruonų panaudojimą produktams gaminti. Kaip bebūtų, neįmanoma kalbėti vien tik tai apie odos, pavyzdžiui, produktus, nes, sakysime, jų mėsa yra labai naudinga baltymų pošiūrių žmogaus organizmui. Nepakanka todėl vien tik odą sudeginti. Mes turime apskritai galvoti apie tvarų gamtinių išteklių naudojimą. Kitas dalykas, turime žinoti, kad medžioklė turi vykti tinkamai. Reikia pasižiūrėti, kaip vyksta medžioklė Baltijos šalise. Dar vienas dalykas, kad išimtis nėra pati savaime darybė, todėl jai turi būti nustatytos ribos. Greenpeace aktyvistai skatina ES vartotojus geriau suvokti, koks yra skirtumas komercinės tarp komercinės medžioklės ir medžioklės savo poreikiams patenkinti. Ačiū toliau ponas Pospilšau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai tai noriu pasveikinti pranešėją, nes kompromisinis <clears throat> tekstas tikrai yra geras ir manau, kad produktų uh, draudimas prekiauti produktais iš ruonių yra geras dalykas, nes tokiu būdu mes sumažinome šių gyvūnų kančias. Kita vertus dar lieka viena išimtis. Ir filosofiniu požiūriu galiu pasakyti štai ką. Jeigu nors viena išimtis atsiranda, tai ji gali būti aiškinama labai skirtingai. Ir šiek tiek baiminuosi dėl inuitams ir čia buvių bendruomenėms suteikta išimti, jį pernelyg sudėtinga, pernelyg reglamentuojama, tai smulkių taisyklių pernelyg daug, todėl bus labai sunku kontroliuoti, ar tinkamai naudojamas išimtimi. Pavyzdžiui, sakoma, kad išimtis taiky, turi būti taikoma nekomerciniams tikslams skirtiems produktams, bet labai svarbu kontroliuoti, ar tikrai yra taip. Todėl mes turime labai gerai pagalvoti, kaip subalansuoti gyvūnų gerovės ir inuitų bendruomenės interesus. Aš manau, kad komisija negalvoja, jog e, prieimusi gyvendinimo teisės aktus darbas bus atliktas. Pirmininkė, jums e, pakelta milinoji kortelė. Ponas Obermaeris ją pakėlė. Ar jūs atsakysite? Ačiū, pana pirmininkė. Jūs sakėte, kad inuitų išimtis nėra tokia labai gera, bet jūs nepaminėjote dviejų dalykų. O kaipgi užsitikrinti, toms bendruomenėms tradicinius maisto šaltinius. Jūs žinote, kad jie valgo ruonių mėsą, o odas išnaudoja, panaudoja taip pat, todėl ar protinga yra tas odas deginti ar kitaip išmesti. Ačiū, kolega, už klausimą. Mes aš nemanau, kad vienas dalykas prieštarauja kitiems. Aš, kaip teisininkas, galiu pasakyti tik vieną dalyką, kad išimtis labai sudėtingai suformuluota. Ir, o komisijos funkcija stebėti, kaip vykdoma išimtis, kontroliuoti. Aš manyčiau, kad inuitų bendruomenės turi teisę medžioti ruonius, nes tai yra jų tradicinis pragyvenimo šaltinis. Tačiau kita vertus, komisijai teks atlikti nemažą darbą, kad galėtų įsitikinti, jog išimti, visų išimties aspektų laikomasi. Ačiū toliau, ponia Gebharot. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad 2009 metais, kai buvo patvirtinta bendroji išimtis dėl prekybos produktais iš ruonių, mes visi manėme, kad tai yra geras dalykas. Tada atsirado išimtis skirta inuitų ir čia buvių bendruomenės nes mes žinojame, kad inuitų bendruomenės pragyvenimo šaltinis ir yra ruonių medžioklė, nes be tos medžioklės tos bendruomenės neišgyventų. Todėl mes negalime dabar sakyti, kad išimties reikia atsisakyti, kad ji pernelyg sudėtingai suformuluota, kad ją pernelyg sudėtinga yra įgyvendinti. Mes turime gerbti ir inuitų poreikius ir suprasti, kad tos bendruomenės pragyvenimo šaltinis ir yra ruonių medžioklė. O antroji išimtis - tvarus jūrų išteklių valdymo reikalas. Ką tai konkrečiai reiškia? Ji labai abstrakčiai suformuluota ir labai įvairiai galima ją aiškinti, bet aš manau, kad tvarus išteklių valdymas yra svarbus dalykas. Manau, kad mes galime ramę sąžinę balsuoti už pasiektą kompromisą. aišku su sąlyga, kad ateityje bus tikrinama, ar išimčių laikomasi tinkamai. Ačiū. Toliau ponas Federlai. Ačiū, pone pirmininkė. Norėčiau tarti porą žodžių susijusių dėl šio PPO sprendimo, kur kalbama apie gyvūnų gerovę. Galėčiau pasakyti, jog tai yra tas dalykas, kuris galėtų būti mums savotiška gairė. Turime numatę išimtį, kuri leidžia inuitams e, tęsti savo tūkstantmetę kultūrą. Ir tai yra geras dalykas. Gerai tai yra tęsti tradiciją, vystyti ekonomiką, tačiau negerai yra tai, kaip ta medžioklė yra vykdoma. E, Švedijoje, pavyzdžiui, yra labai aiškiai reguliuojama, kaip tokia medžioklė turi vykti. Yra taikomas tam tikros nuostatos, jeigu norima apsaugoti žvejybos veiklą, tai tuomet tenka deginti e, ruonių atliekas. Turime ir tinkamą reglamentuoti ruonių apsaugą, bet taip pat užtikrinti ir tai, kad nebūtų švaistomi e, gamtos ištekliai. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė kolega Filner. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, norime uždrausti prekybą ruonių produktais, siūloma uždrausti daugybę dalykų. Ir reikia pasakyti e, labai aiškiai, kad yra, iš tikrųjų artėjame prie to, kad bus uždrausta iš viso prekyba ruonių produktais. Yra numatyta pora išimčių ir tai yra gerai. Žm... Žinome, kad ruonių populiacija auga nuolatos. Kad dabar ruoniai medžiojami, iš jų kažkas gaminama. Dabar numatytos yra gana neįtikėtinus nuostatos. E, iš tikrųjų tai kelia visą eilę protestų. E, buvo, numat, buvo galima pasimti, pasiremti kitomis priemonėmis problemai išspręsti. Apie tai buvo kalbama prekybos reikalų komitete. Trys pasiūlytos galimybės buvo daug geresnės negu ta, kuri buvo pasirinkta. Reikėjo nenumatyti absoliutaus draudimo. Buvo galima uždrausti medžioklę kuri galėtų vykti neetiškai arba dar kita galimybė būtų galima uh, numatyti galimybę iš dalies medžioti komerciniams tikslams. O dabar priimtas sprendimas, kuris, sakyčiau, yra e, ypač blogas, nes štai sakoma, kad reikia jūrą išmesti atliekas ir panašiai, tačiau ar iš esmės kas nors dėl to pasikeis? Greičiausiai ne, turėtume grįžti į pradinę padėtį ir peržiūrėti mūsų pasiūlytą dokumentą. Ačiū. And now Nilsson. Kolega Nilsson, prašau. Ačiū. Jūros išteklių tvarus valdymas yra ypatingai svarbus dalykas, ypač Baltijos jūroje. Tema iš tikrųjų labai svarbi. Turime jūros išteklių valdymo išimti. Dabar prie mūsų sprendimą ta išimtis e, galė, savotiškai išnyks ir dėl to yra gaila. Aš manau, kad reikėtų ir toliau saugoti ruonius, tačiau reikia rasti tam tikrą pusiausvyrą priimant tokio pobūdžio sprendimus. Ir čia iškyla daug problemų. Aš ir komitete apie tai nuolat kalbėjau. O, ką aš bandau pasakyti, ogi štai ką. Sunku. O, paaiškinti medžiotojams, kodėl jie nebegali ruonių medžioti. Regioninė administracija turi sekti, kokia yra padėtis, ji turi nuspręsti, kas gali medžioti, kas ne. Rimtus medžiotojus rasti yra netaip jau ir lengva. Tie rimti medžiotojai turi turėti galimybę vykdyti savo veiklą medžioti. Kai kurie komerciniai sandoriai, jų galimybė taip pat yra probleminis dalykas. Mes e, turime neužmiršti, kad ta medžioklė yra reikalinga kai kuriais atvejais. E, taip pat galima buvo numatyti ir kitas galimybės – jos ne visos yra lengvai gyveninamos, bet reikia grįžti prie Baltijos jūros klausimų. Būtina užtikrinti gyvūnų apsaugą, faunus floros apsaugą ir aš manau, kad tas dabar priimtas sprendimas yra tikrai prastas. Ačiū. Kiitoksia ja täällä on kuusi. Dėkoju. Šeši kolegos užsisakė pasisakyti pagal spontaniško pasisakymo procedūrą ir jeigu turėsime pakankamai laiko, turėsime, galėsime sutikti galimybę pasisakyti visiems. Ponas Pansulino pirmiausia. Ačiū, ponė Pirinkė, atsižvelgiant į galutinį PPO ginčių sprendimo mechanizmo sprendimą, kuris buvo e, e, patvirtintas. 2014 metais ir, e, ir tai, kad buvo pasakyta, kad mūsų išimtis yra diskriminacinės, mes turime pakoreguoti galiojantį reglamentą tam, kad jisai atitiktų PPO taisyklės. Panašu, kad neatsižvelgiama yra gyvūnų gerovė, da, ypač kai formuluojama yra inuitų bendruomenėms taikoma išimtis. Jūs visiškai neatsižvelgėte į mūsų pageidavimus, nes mes baiminamės, kad galiausiai dabar galiojančių taisyklių galima bus medžioti ruonius, gal, galvojant apie galimybę parduoti jų, iš jų pagamintus produktus. Mums reikia tokio mechanizmo, kuris e, padėtų mums geriau rūpintis gyvūnų gerovę ir kad e, tokio dokumentų, kurio negalima būtų piknaudžiauti. Kitas kalbėtojas yra ponas Maristopolius. Ačiū, ponė pirmininkė. ES privalo apsaugoti tas gyvūnų rūšis, kurios gali išnykti, nes mes matome, kad uh, ir ruonių, ir banginių turime vis mažiau, reikia juos apsaugoti. Ir e, dėl šių gyvūnų rūšių medžioklės e, e, jos praktiškai išnyko. Mums reikia aiškių taisyklių, kurios nurodytų, kada leidžiama medžioti inuitams. Bet šis klausimas yra susijęs ir su kitais dalykais. Inuitų bendruomenė turi savo tradicijas ir todėl medžiodami ruonius jie turi pirmiausia galvoti, galvoti apie a, a, sa, savo galimybės išgyventi. Jie neturėtų jų medžioti tam, kad jais prekiautų. Ir tik ta, ta, tam. Panašu, kad mes pamiršome, kad mums reikia sudaryti. A, sąlygas inuitų bendruomeniai išgyventi. Ir nepamirškime, kad Grenlandijoje ir kitur gyvenančios inuitų bendruomenės e, visuomet medžioja ruonius ir tai yra jų tradicijos, tradicijų dalis. Ponas Jakovič. Ačiū, ponė pirminkė. Aš norėčiau iš karto pasakyti, kad reikia skirti inuitų vykdomą tradicinę medžioklę ir tradicinį čia buvių gyvenimo būdą nuo e, neribojamos e, ruonių medžioklės ir prekybos e, iš jų pagamintais produktais. Po tokios įžangos aš norėčiau pasakyti, kad panašu, kad mes visi suprantame, kad toks skirtumas egzistuoja. Aš esu iš Kroatijos ir todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį taip pat į Vakarų Balkanų šalyse egzistuojančią problemą. Netrukus išnyks kai kurios gyvūnų rūšės, pavyzdžiui, vilkai, meškos ir kiti. Ir aš manau, kad mes turėtume rūpintis ir šiais gyvūnais. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas, ponas Santoš. Mes turime pasakyti, kad didžioji dauguma portugalų nepritarė tam, kad jūrų gyvūnai būtų medžiojami. Ir ne visi pritarė ir šiam susitarimui. Tačiau kartu mes Portugalijoje suprantame, kad reikia gerbti ir kitų nuomonę. Kai kurios bendruomenės priklauso nuo to, tokio pobūdžio medžioklių, bet jie turėtų medžioti darniai su gamta ir galvodami apie savo ateitį. Reikia nepamiršti, kad gyvūnai medžiojami yra dažnai tam tikroje vietoje ir ten jie gyvena kartu su žmonėmis. Ir žmonės stengiasi de, išnaudoti turimus gamtos išteklius. Tačiau neturėtų už to uždirbti. Ir didžioji dauguma Europos piliečių supranta, kad egzistuoja skirtumas tarp būtinybės išgyventi ir priekybos. Ir Europos komisija todėl turėtų taip pat į tai atsižvelgti. Pone Santoš, jums yra iškelta milinoji kortelė. Ar jūs atsakysite į klausimą? Taip? Gerai, prašau tuomet. Dėkoju. Iš tikrųjų, klausimas labai svarbus ir medžioklė svarbi inuitams, tačiau reikia nepamiršti kitų dalykų. Šiaurės šalyse, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje mes turime tam tikras arkties tradicijas. Mes susidurime su tam tikra realybė. Ledynai konkrečiai yra mūsų realybė. Tad su tuo susijusi ironių medžioklė. Ką galima pasakyti e, žvėjams, kurių žuvų ištekliai dinks, jeigu ironių bus per daug? Ką pasakyti e, tokioje situacijoje, kai ironiniai saugomi, jų populiacija auga, žuvų ištekliai nyksta? Ką tuomet žmonėms pasakyti reikėtų jūsų man, manimų? Ponas Santos, gal atsakytumėte. Mikrofon. Uh, Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pasakysiu už tai, ką. Aš manau, kad kai medžiojami yra gyvūnai, ypač laukiniai gyvūnai, Reikia nepamiršti, kad tokia medžioklė gali uh, užsimti tik tai vietos bendruomenės, kurios uh, priklauso nuo, tų, nuo tokios medžioklės, nuo tų išteklių ir tai jie negali pragyventi kitaip. Reikia atsižvelgti be abejo kiekvienu atveju geografinį kontekstą tam, kad uh, būtų nuspręsta, kokiais atvejais leisti medžioti gyvūnus, o kokiais ne. O dabar ponas Demis Hanna. Na, europinis draudimas prekiauti produktais iš ruonių. Šio draudimo istorija ilga. Mes, mano partija dar 2009 metais kėlė tą klausimą, paskui buvo priimtas draudimas, sureagavo milijonai gyventojų, kurie nepagėdavo parduotuvėse matyti tokių produktų. Taigi Tokiu būdu buvo išgelbėti 2 milijonai ruonių. Dabar kas nutiko? PPO uždegė žalę šviesą, o mes turime laikytis PPO taisyklių. Parlamentas ir taryba sutarė dėl svarbių dalykų. Mes pasisakome todėl už ir balsuosime už. Pone pirmininkė. Dėkoju. Iškeltas klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus. Galima paremti požiūrį, kuriuosme yra gyvūnų, pav... Nu, gyvūnų teisų apsauga ir panašiai, bet atsižvelgime, pavyzdžiui, į mažose salose, pavyzdžiui, Švedijoje gyvenančių žmonės, Vestabotan regione gyvenančių žmonės. Ten Suomijoje tik viena mokykla kalba apie tai, kaip ronių produkciją tinkamai panaudoti. Tai yra tūkstantmečių tradicijų išdava. O štai dabar sakoma, kad medžioklė bus draudžiama ar stipriai ribojama. Tad pasakykite, kaip tie žmonės turės gyventi, kaip jums pasakyti, kad jų veikla yra uždrausta. E, be abejo, išimtis buvo pateiktos, pavyzdžiui, mokslo tyrimams ir panašiai. Galbūt bus teigiami muziejai, gal bus uh, E, kitie, kitokių galimybių pasiūlyta inuitams ir kitoms čia buvų bendruomenėms parodyti, kad tos tradicijos yra tūkstantmetės ir kad tai nieko bendro su barbariškumu neturi. Ačiū. Komisarė Vėla, žodžiu Jums. Uh, ačiū, labai ačiū ponė pirmininkė. Esu dėkingas ir parlamento nariams, kurie dalyvavo diskusijoje. Ir dar kartą noriu padėkoti, kad labai konstruktyviai dalyvavote visame šio reglamento svarstymo procese ir daugelis pakeitimų kaip tik ir atsispindi šioje diskusijoje. Nebejotinai, kad reglamentas atspindi pagrindinės ekonominės ir socialinės tradicijas tų bendruomonių, kurios tradiciškai medžiojo ruonus ir kurios ir toliau turės teisę juos medžioti. Kaip jau buvo minėta, ruonių medžioklė sudaro tokių bendruomenių tapatybės ir gyvenimo būdo dalį. Ir dauguma iš jūsų sakėt, kad a, ruonių medžioklė šiuo atveju yra jų pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Tačiau turiu pasakyti, kad pati išimtis nėra nesuderinama su PPO taisyklėmis visą apimtimi. Tačiau mes labai ateičiai analizavome visus pasiūlymus dėja, nes sugebėjome surasti galimybės išlaikyti tą išimtį ir išvengti tuo pačiu PPO taisyklių pažeidimo procedūros, nes mes jas pažeidžiame dėja, jeigu išimtis išliks. Todėl mes turime laikytis pasaulio prekybos organizacijos taisyklių ir atitinkamai galvoti, kaip suderinti visą tai su mūsų politiniais ir moraliniais interesais. O jums visiems tikrai labai ačiū už palaikymą. O dabar žodis pranešėjų. Ačiū gerbėmiai kolegos, ačiū komisijai už šiltų žodžius. Aš suprantu, kad susitarimas, kurį pasiekėme, tikrai netenkina visų Šiaurės ir Baltijos šalių. Tačiau noriu pasakyti, kad susitarimas yra daug geresnis negu ankstesni ir mes turime jam pritarti. Reikia tiesiog galvoti apie kriterijus ir reikia galvoti, ką, kaip bus teikiamos ataskaitos pagal septintąjį reglamento straipsnį. Aš susisiekiau su Danijos parlamentu, su Grenlandijos bendruomenėmis, įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir komisija. Ir sužinojau, kad inuitų atvykdoma medžioklė nekelia a, ruonių populacijai jokios grėsmės ir nėra iš esmės vykdoma komercinių tikslų. Pagrindinis jų medžioklės tikslas tai yra pragyvenimo šaltinis jiems ir jų šeimoms. Jų gyvenimo būdas labai paprastas ir kuklus. Ir jie laikosi tradicinių, kultūrinių, istorinių tradicijų ir gerbia gyvūnų gerovės principą. Todėl ne, turiu pasakyti, kad jeigu visos pusės nebūtų gerai bendradarbiavusios, mes nebūtumėm sugebėję laiku pasiekti susitarimo ir priimti tinkamų teisės aktų iki pasibaigs suteiktas laikotarpis, o tai yra spalio pabaiga. Taigi tikiuosi, kad visi uh, palankiai balsuosite rytoj.